Pone Šaldemozė. Grazie. Dėkoju. Pone Gertrud Jessica, kur jūs esat? Bene, grazie. Puiku, dėkojame. Ponas Gliuksman Rafael. Dovai. Kur jūs esat? A, matau. Puiku, puiku, dėkoju. Paolo Borkija. Grazie. Dėkoju. Pone Katerina Konečna. Dov'è? Bene, grazie. Puiku dėkoju. Ponas Stefan Sežurnė. Honorevole Irena Joveva. Ponia Irena Joveva. Dėkojame, dėkojame ir jums. Na kągi. all'onorevole eh, Ivan David. Ivan David bus atsakingas už balsadėžę AB, ponia Šaldemozė už balsadėžę CD. Pone Stegrud už balsadėžę EG. Ponas Gliuksman už balsadėžę HK. Ponas Borkija bus atsakingas už balsadėžę LM. Pone Konečna už balsadėžę NR. Ponas Sežužnė už balsadėžę ST. Ir ponia Joveiva bus atsakinga už balsadėžę UZ. Taigi prašau visų balsų skaičiuotojų prieiti prie mūsų pakilos ir po to pradėsime da, išduoti biuletenius. Ir norėčiau taip pat priminti Jums, kad pirmiausia turėtumėte sulaukti oficialaus balsavimo paskelbimo. Ir turėtume taip pat laikytis balsavimo instrukcijų. Turite nurodyti, turite pažymėti tą langelį, kur pažymėta už arba tą langelį, kur parašyta prieš. Jei norite susilaikyti, tai nežymėkite nei vieno langelio. Jei kas norės paprašyti naujo biuletenio, salės tvarg, darbuotojai galės jums pakeisti na, jūsų biuletenį ir išduoti naują ir senasis bus, iš, bus sunaikintas. Jei jūs, jei jūs įrašysite kitą pavardę, da, jūsų biuletenis bus negaliojantis. Reikia sulai, sulankstyti uh, du kartus biuletenį ir įmesti į balsadėžę. Ra, kviečiame jūs įmesti biuletenį į tą balsadėžę, kurie atitinka jūsų pavardės uh, pirmąją raidę. Ir tam kolegai, kuris yra atsakingas už jūsų balsadėžį, jūs turėtumėte taip pat parodyti prieš mesdami biuletenį savo pažymėjimą. Allora, scusate, a tutte le urne ci sono gli scrutatori. Ar prie visų balsadėžių yra po balsų skaičiuotoja? Ar balsų skaičiuotojai surado savo balsadėžės? annoncer qu'on peut. Alors, E gli scrutatori voteranno al termine della votazione. La votazione... Pradedame balsuoti. Balsuot, balsų skaičiuotojai galės įmesti biuletenę balsavimo sesijos pabaigoje. L'onorevole Borkia deve recarsi. Ponas Borkia turi būti prie balsadėžės LM. Dėkuoju.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 Cari colleghi, avete votato tutti. Gerbėjai kolegos, ar jau visi įmetėte biuletenius į balsadėžės? Taigi, ar, ar balsų skaičiuotojai taip pat įmetė savo biuletenius į balsadėžės? Panašu, kad taip. Taigi, baigėme balsavimo procedūrą. Aš norėčiau dabar paprašyti visų balsų skaičiuotojų kalsu su balsadėžėmis nuvykti į salę R1.1. Kai mes norėtum, norėsime, kad jūs sugrįžtumėte į šią posėdžių salę, kur bus paskelbti balsavimo rezultatai, mes uh, apie tai jums pranešime skambindami uh, varpu.